Good evening, colleagues. I apologize for being late. Labas vakaras, kolegos. Atsiprašau, kad vėluoju. Pirmasis klausimas yra 18 iš eilės ir atsakys komisaras Barnie. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, gerbiami parlamentarai atvykstu tiesiai iš Luksemburgo finansų ministrų tarybos. Ten vienbalsiai buvo nuspręsta, kad reglamento projektas dėl rizikos fondų ir privataus kapitalo fondų yra patvirtintas. Aš pranešu tai, kad šiam reglamento projektui buvo pritarta, jis liks projektu tol, kol jūs jam nepritarsite ir už dabartinį projektą. Reikia dėkoti ponų pranešėjų Buzė. Daug iš jo pasiūlymų buvo atsižvelgta taryboje, ypač dėl stebėsenos ir kontroliavimo dalies. Todėl kartu su parlamentu metu galėsime patvirtinti reglamentą dėl rizikos fondo ir privataus kapitalo fondo. Pirmą kartą toks įvykis yra e, ES. Pirmą kartą tai įvyko ir dėl to nepaprastai džiaugiuosi. Pone Kratsa uždavė klausimą dėl Bazelio. Tai susiję su mano paliesta tema. Aptarėme bankų reformą. Tikrai sveikinu parlamento iniciatyvą. Jis mm, ji e, tapo puikiais darbais, pono karas parangė savo pranešimą. Ir kitų metų pavasarį mes kalbėsime apie Bazelio 3 įgyvendinimą. Šiuo metu vis dar neišeiname iš e, e, finansinės krizės, kuri yra tikrai unikali savo pobūdžiu. 2300 2,3 tūkstančių milijardų dolerių e, skolos siekia, e, ekonomika e, maž, ekonomikos augimas mažėjo ir reikia atkurti pasitikėjimą. Realiųjų ekonomika turi būti skatinama, reikia galvoti apie darbo vietų atkūrimą, vyriausybės E, priėmė ekonomikos skatinimo programas, 35 procentai e, BVP ir 4100 milijardų e, pinigų buvo mesta. Aš nežinau, ar mokesčių mokėtojai sutiks antrą kartą augoti tokią sumą eurų. Todėl turime galvoti apie prevenciją, nes prevencija daug efektyviau nei gydimas. Tikrai negalime leisti, kad mūsų piliečiai antrą kartą mokėtų už e, tokią bragiai kainuojančią krizę. Siekdami to išvengti, mes e, siūlome Bazelis 3, siekiame prevencinės strategijos kovojant su busimosiomis finansinėmis krizėmis ir čia ponios Ferrera darbas yra minėtinas. Bazilio 3 komitetas turi atlikti esminės Bazilio 2 reformas. Būtina padidinti bankų atsparumą bei pagerinti ateities perspektyvas. Bazilio 3 kriterijus kūrė Bazelio komitetas 9 metų balandžio mėnesį ir dalyvavo jas kuriant taip pat ir bankų sektorius. Komisija išsianalizavo naujosius Bazelio kriterijus, jie padidins stabilumą ir atneš didelių ekono, didelės ekonominės ir socialinės naudos. Vien dėl to, kad e, krizėms bus užkerstas kelias, iš to gaus naudos tiek privatus žmonės, tiek įmonės, tiek e, privatus, tiek viešieji kreditoriai. Kriterijai bus įvesti etapas po etapo, taip pat numatyti perinamieji laikotarpiai ir juos nustatė centrinių bankų valdytojų komitetas. 2007 metais. Iki 15 metų valstybių likvidumas bus stebimas, ponė Krasta, klausėte, ar padės, ar paskatins susijungimus iš tarbanko šie kriterijai neturėtų. Tačiau jeigu bankai galės išgyventi tik susijungdami ar uh, susijungimas padės jiems įgve, pasiekti kriterijus, tai reiškia, kad kreditorių vaidmuo tik pagerės. Bazelio 3 poveikis e, mažiesiams bankams neturėtų būti toks ryškus, kaip 50 didžiųjų ES bankų. Tai tą atskleidžia ir mažų kapitalo turimo nuosavo kapitalo dalis. E, konkurencingumui bazelis 3 skiriamas didesnis dėmesys, nenorime pradėti diskusijų, kadangi šią temą buvo ilgai ir išsamei kalbėta. Mūsų uždavinys pasirūpinti, kad visi Europoje tinkamai įvestų ir gyvendintų Bazilio 3 kriterijus. Ačiū komisarė už padrasnančias žinias iš Luksemburgo ir už jūsų išsamų atsakymą į klausimą. Pone Kratzer, norite užduoti papildomą klausimą? Prašom. Ačiū. Pirmininkė. Aš sutinku, kad komisaras pateikė labai išsamų atsakymą, jis atsakė į visus dalykus, kuriuos aš klausiau, apie kuriuos klausiau, tai paprastai nebūna. Bet, ponia komisijos nariai, galbūt galėčiau užduoti papildomą klausimą apie likvidumą įgyvendinant Bazalio 3, 3 kriterijus. Kas atsitiks? Žinoma, rinkai bus padarytas poveikis, kas įvyks, ar tos priemonės bus įgyvendinamos palaipsniui, ar kaip. Galbūt manote, kad poveikio likvidumui nebus, e, kai rinkai reikia iš tikrųjų paramos. Ponas Rubid ir po to ponas Zemke. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė Bernie, norėčiau sužinoti E, tai e, Bazelis 2 Amerikos rinkoje padarė tokį paveikį, kad e, bankrutavo mažieji bankai, JAV didieji išgyveno, ko galime tikėtis iš Bazelis 3 ir ar Bazelė 3 kriterijus JAF ir Europai gyvendins kartu, ar Amerika gyvenys anksčiau, taigi koks yra santykis JAV su Bazeliu 3. Dėkui, ponas Zemke. Otus, panie komisarzu, chciałem panu podziękować. Pone komisarė, norėjau Jums padėkoti už pateiktą informaciją. Ši informacija yra svarbi, nes ji rodo, kad finansinė situacija Europoje ir bankų situacija rūpi ir komisijai, aišku. matome, kad situacija, situacija šiek tiek gerėja. Mano klausimas labai trumpas. Sakėte, kad 2011 m. pavasarį komisija pateiks naujų pasiūlymų. Ar galite daugiau papasakoti apie tuos pasiūlymus? Kam jie bus skirti tie pasiūlymai? Ačiū, komisarė. Ačiū pirmininkė. Paklausėte manęs apie likvidumą. Galiu pasakyti, kad finansinė krizė parodė, kad bankai turintys pernelik didelį likvidumą neskolino tarbankiniai rinkai dėl to, kad jie išvalgiai kaupė likvidumą savo poreikiams ir problema dar ir pablogėja dėl to, kad buvo nepakankamas susitarimas dėl finansinės veikatos institucijose. Naujos taisyklės dėl likvidumo padės išspręsti trūkstamo likvidumo problemas rinkoje, pagerinant ir rizikos valdymą, ir bankų likvidumą, stiprinant likvidumo rezervus, Bazelio komiteto pasiūlymai numato, kad naujas likvidumo santykis bus privalomas tik tai nuo 2015 metų, ponė Kratsa. Taigi bankai turės daug laiko pristaikyti prie tokio reikalavimo ir tai sumažins nenorimą poveikį rinkai per namojo laikotarpiu. Pone Rubigai, kalbėjote apie Bazelis 2. Kai kalbam apie Junktinės valstijas, kurias jūs minėjote, tai Bazelis 2 dar neįgyvendintas netgi negyventas pusiau. Ir su Amerikos išdo sekretoriumi per pirmąjį vizitą Junktinėse valstijose buvau susitikęs, su juo susitiksiu vėl kitą savaitę. Ir e, Bazelis 2 reikalavimai bus įgyvendinti tik tai 11 metais. Šis klausimas yra svarbus. Mes, aišku, turime tarptautinių įsipareigojimų. Čia, kuriant standartus, dalyvauja ir amerikiečiai. Paskaičiau pozityviai, kad būtų visiškai natūralu, kad sprendimai turi būti priimti bendrai ir gyventinami bendrai Aš labai daug dėmesio skiriu tam paralelizmui tarp Europos ir amerikiečių ir po kelių dienų, lankydamasis Junktinės valstijos, apie tai pasikalbėsiu su amerikiečiais. Apskritai, dėl poveikio mažesniems ir didesniems bankiams, tai mes labai atidžiai e, viską stebėsime, darysime poveikio vertinimus ir mikro ir makro lygių ir pasinaudosime visais lankščiais metodais, kad galėtume pritaikyti puikiausiai pritaikytos priemonės. Panas Zemke klausė apie grafiką, ką mes darysime kitų metų pavasarį. Mes pateiksime pasiūlymus priimti direktyvą, tai būtų kredito kapitalo reikalavimo direktyva 4. E, ji bus pateikta po poveikio vertinimo. E, Išsiaiškinius makroekonominį poveikį, kurį padarys Bazelis 3 ir apie poveikį vidaus rinkai, išorės poveikį. Ir taip pat bus toks atliktas kalibravimas transatlantiniu būdu. Žinoma, pasiklausysime ir parlamento, ir finansinių paslaugų rinkos dalyvių ir priimsime tinkamiausius sprendimus kitų metų pavasarį dėl kapitalo reikalavimų direktyvų, direktyvos 4. Ačiū komisarė. Periname dabar prie 19 klausimo. Jį pateikė ponas Salom. Jis klausė apie Afrikos ir ES aukščiausio lygio sustikimą ir apie maisto saugą. Į šį klausimą, kai bus pasirengęs, atsakys ponas Piebalks. Žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmėni Europos parlamento nariai. Šiame klausime paliečiama labai svarbi problema, kad kiekvienas pilietis galėtų turėti prieigą prie maisto. Yra vystimosi bendradarbiavimo vienas iš svarbiausių dalių ir iki 2015 metų yra prisijimti labai rimti įsipareigojimai šią kryptimi. E, Daugelį e, šalių Afrikoje vis tik tai e, sunkiai sekasi įgyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikslų pirmą tikslą nes e, daug žemės ūkio produkcijos kol kas dar auginama mažose šeiminuose, e, še, šeimos fermuose. Egzistuoja veiksmų planai, tam tikra partnerystė įgyvendinant e, tūkstantmečio tikslus ir tai ir išliks mūsų darbo metodu. Mes užtikrinsime, kad tai būtų, kad būtų sąsaja tarp mokslo tyrimų, prekybos, regioninio bendradarbiavimo ir mausto saigos. ES sustilkimas ties maisto sauga eina ranka rankan su ta svarba, kurią patys Afrikos lyderiai skiria maisto saugai. Mes ir toliau e, remsime Afrikos valstybių e, E, politiką šitoje srityje. Taip pat reikia pasakyti, kad yra ir konkretesnių mechanizmų e, siekiant užtikrinti maisto saugą ir nemanau, kad bendroje Afrikos ir ES strategijoje reikia numatyti kažkokią naują partnerystę užtikrinančią maisto saugą. Dėkuoju. Ačiū. Dabar žodis ponai Salom papildomam klausimui. Ačiū už naudingą atsakymą, ponė komisarė. Kalbant apie Afrikos ir ES aukščiausio lygio sustikimą, norėčiau paprašyti pateikti mums papildomas informacijos, o kokios diskusijos vyko New York'e, kai buvo kalbama apie maisto saugą. Man atrodo, maisto žemės ūkio organizacijos e, maisto saugos e, komisijai suteiktas, nu, e, suteikti nauji įgaliojimai stimuliuoti darbą šią linkmę. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από ένα περίπου χρόνο, τον Αύγουστο του 2000. Dėkuoju, pirmininkė. Maždaug prieš metus, 2009 m. rūpiučio mėnesį, e, komisija pradėjo naudoti flex mechanizmą jautrioms šalims, pagal kurį galima finansuoti šalis Afrikoje, kurioms e, ekonomikos krizės e, akivaizdoje grėsia didžiausios grėsmės. Ar komisija yra atlikusi tos programos įvertinimą? Ar atnešė tie pinigai kokių vaisių? Kalba eina apie e, menkų ūkių ūkininkus, jiems buvo siūloma E, pasinaudoti pigiau nusipirkti sėklų. Ar tai davė kokiu nors rezultatų? Aš e, norėčiau paminėti kai kuriuos skaičius. Apie 30 procentų e, gyventojų gyvenančių Afrikoje į pietus nuo Saharos kenčia nuo maisto stygiaus. nėra prasmės. Pavyzdžiui, Burkinoje Faso e, pagrindinė kultūra laikyti medvilnę tuo met, kai 40 procentų jo šalies gyventojų kenčia nuo bado. Prezidentą. Ponas Piebalks. Pirmininkė, gerbėmiai e, parlamento nariai trumpai apie tūkstantmečio tikslų aukščiausio lygio sustikimą. E, vienas iš svarbiausių rezultatų buvo aiškus e, susitarimas siekti, kad iki 2015 metų būtų pasiekti tūkstantmečių tikslai, kitaip sakant, sustiprinti pasaulinį skurdą per pus ir užtikrinti maisto saugą. Atsakant e, į pono papo Nikolao klausimą. E, turime dvi priemonės. E, turime flex e, priemonę ir taip pat turime maisto atskirą priemonę, kuri skirta smulkiems ūkininkams paremti. Ir ji iš tikrųjų atnešė gerų rezultatų reaguojant į maisto krizę. Daugelį šalių maisto tiekimas pagerėjo. Problema ta, kad e, ta priemonė yra vienkartinė, ji gali būti panaudota tik tai krizės atveju. Ir tai e, leidžia man pereiti prie e, pono Tarabelos klausimo. Iš tikrųjų, žaliojoje knygoje maisto saugą aš ketinu akcentuoti kaip vieną iš ES prioritetų, nes maisto saugos priemonė davė labai gerų patirčių ir dabar mes turime užtikrinti, e, kad e, pasinaudotume e, ta žemės ūkio struktūra, kol dominuoja, kuri kol kas dominuoja Afrikoje. Perėsime dabar prie 20 klausimo. Jį pateikė ponas Tarabela, jame kalbama apie oro ir geležinkelio keleivių teisių gerbimą. Čia e, šioje klausimų grupėje yra bent dešimt klausimų. Ir kolegoms, kurie galbūt dar neatėjo į posėdžių salę, klausosi diskusijų savo biuruose, turiu pasakyti, kad e, laikas mus tikrai spaudžia. Pradėsime dabar suteikdami galimybę atsakyti ponui Kalasui. Prašom. Mr. President, honorable members. Pone pirmininkė, gerbėmiai nariai, kaip gerbiamasis narys atkreipė dėmesį 261-2004 metų reglamentas ir 137-2007 reglamentas dėl e, keleivių teisių ir 11.076 metų dėl neįgalių ir mažesnio judumo keleivių teisius užtikrina keleiviams tam tikras menumlės teisės, kuomet jie keliauja oro ar transporto ar geležinkeliais. Kad teisė būtų laikymasi, privalo užtikrinti valstybių narių nepriklausomos institucijos. Šios institucijos turi imtis visų reikiamų priemonių, kad keliaivių teisė yra laikomasi o komisijos tikslas užtikrinti, kad ES teisė tinkamai įgyvendina valstybės narės. Ta jį daro nuolat stebėdama padėti valstybėse narėse. Taip pat nepriklausomos institucijos neturi prievalės nuolat pateikti atsakymus pagal reglamentą, tiesiog pateikime atsakymai remintis tinkamo bendradarbiavimo principų tarp EK e ir valstybių narių, kaip kad pasakyta. Uh, sutartyje. Komisija greitai sureagavo į vulkano įsiveržimą bei siekė užtikrinti, kad neįlinio viršūnio sustikimo ketvirtąją gegužės 2010 metų vykusio būtų keleivių teisės užtikrinamos tinkamai bei vieningai visoje Europos Sąjungoje. Šiam tikslui komisija parengė neoficialias e, gairias nacionalinėms pareigūnams bei aktyviai palaikė santykius su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ačiū. E, taigi, e, šį vakarą trys komisarai, trys komisarai atsakys E, į klausimus, kiekvienas gaus po 20 minučių, taigi e, 3-4 klausimai kiekvienam komisarui ir gal pono Higginso komis, klausimą dar spėsime e, išnagrinėti. Pono Starabela dabar, prašom. Ačiū, ponė komisarė. E, geležinkelio ir oro transporto bei dabar jūros transporto keleivių teisų užtikrinimas leidžia jiems tikėtis finansinės kompensacijos dėl vėlavimo ar kitų patirtų nepatogumų. Vis dažniau sunku suvokti, kodėlgi vis daugiau skundų lieka neatsakyti. Uh, klientų aptarnavimo tarnybos bei tarpininkaujančios institucijos nesugeba susidoroti su patirtimi, taip pat visiškai neseniai Belgijoje. Baigiu, ponė pirmininkė, nutraukė darbą, tačiau š... E, nebuvo aviacijos įmonėms uždėta jokių baudų ir tai tikrai nepadeda nei vartotojams, nei keleiviams. Egy rövid kérdésem lenne, mit gondol a különböző... E, norėčiau paklausti, pono komisarė, ką jūs galvojate apie tai, kad skirtingose transporto rūšyse keleivių teisės skirtingai užtikrinamos? Kokių ketinimų e, turi komisija ir ką planuoja daryti, kad e, oro ir, pavyzdžiui, geležinkelio keliavių teisės būtų vienodos ir kad būtų vienodai gyvendimas. Ponas Paleckis. Thank you, President. Mr. Commission. Ačiū pirmininkė komisarė. Situacija e, su vulkaniniais pelenais parodė, kad kai kurios ES šalis, ypač naujosios, neturi alternatyvų, neturi geležinkelio ryšių su e, vakarų Europą, įskaitant jūsų šalį ir mano taip pat. Ar ši situacija pagreitino geležinkelio magistralės Rail Baltica statybą? Ačiū. Ačiū komisarė, prašom atsakyti. Visų pirma, dėl vulkaninių pelenų krizės pasiekmių. Mes atlikome visapusišką apžvalgą ir nustatėme, kad dauguma eurolinijų veikia, elgėsi pamatuotai ir keleiviai taip pat. Taigi dauguma problemų buvo išspręsta. Žinoma, visada yra pretenzijų ir kitų problemų, tačiau niekas nekalba apie baudas oro linijoms. Klausimas yra susijęs su būtinomis kompensacijomis. Kiek žinau, e, šios pretenzijos, kurios nebuvo patenkintos tinkamai, yra analizuojamos, mes kontaktuojame su nacionalinėmis agentūromis, tačiau visa tai, aišku, priklauso nacionalinėms institucijoms. Vaizdas nėra toks, toks labai jau blogas. Kitas klausimas, taip, mes norime, kad būtų suderintos taisyklės e, dėl keliaivių Tai, teisų visose transporto rūšyse. 30 e, lapkričio vyks konsultacijos, kur su taryba aptarsime prieštaringą autobusų keliaivių teisų klausimą. Jau turime teisės aktų, kurie m, mm, reguliuoja oro ir geležinkelių keliaivių teisės. Taip mes siekiame suderintos filosof, filosofijos. Na, o Rail Baltica, aš aišku viską padarysiu, kad šis projektas plėtot, būtų plėtojamas ir tikiuosi, kad galėsime su jumis, su jumis bendradarbiauti, su visomis šalimis, kad projektas e, būtų įvykdytas sėkmingai. Ačiū. Labai ačiū. Toliau 21 klausimas, kurį uždavė ponia Harkin. Komisarė, kai būsite pasirengęs, prašom atsakyti. pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai. Dabartinė būsena yra ta, kad po to, kai buvo at, at, parlamento atmesta, atmestas komisijos pasiūlymas, 10 metų birželio 30 komisija nusprendė atsimti savo pasiūlymą, nes dabar direktyva apima savarankiškai dirbačius vairuotojus. Valstybės narės turi pademonstruoti, kaip jos laikosi teisinių įpareigojimų ir vykdo savarankiškai dirbačių vairuotojų taisyklės. Komisija seka, kaip valstybės narės perkelia direktyvą ir komisija nuspręs, kokiu reikia imtis veiksmų, kai bus gauti e, valstybių narių atsakymai ir jie bus išanalizuoti. Ačiū. Ačiū, ponia Harkin. Ačiū už atsakymą. Man įdomu, komisarė, ar turite pasiūlymų ar gairių, kuriuos pateiksite valstybės narėms tam, kad uh, būtų galima pasiūlyti, kaip stebėti savarankiškai dirbančių vairuotojų darbo laiką, ypač tas laikas, kai jie atlieka darbą su dokumentais ar valo savo automobilius. Tai būtų labai sunku stebėti. Taip pat, jeigu žvelgsime apie socialinį ekonominį poveikį vairuotojams, e, turint galvoje, kad jų vairavimo laikas dabar žymiai trumpės. So far we don't have kol kas neturime kokiu nors minčių e, dėl tokių gairių e, parengimų. Tai labai sudėtingas dalykas, turime jį aptarti su valstybėmis narėmis. Teisiškai kalbant, e, šios direktyvos nuostatos dabar galioja, jų privalu laikytis, tačiau kol kas mes negalvojame apie gairių pateikimą, kol kas analizuojame valstybių narių atsakymus ir nuspręsime, ką toliau daryti. Pereiname prie 22 klausimo. Ne, pirmininkas atsiprašo. Pereiname prie 22 ir 23 klausimų. Pana Kumatsakos ir uh, Higginso klausimo dėl uh, saugos keliuose. Ponas Kalas. E, pirmininkė, parlamento nariai komisija sutinka, kad ES žūstančių keliuose skaičius tebelieka e, labai aukštas. 2009 metais e, keliuose žuvo 35 tūkstančiai žmonių, tai mažo miestelio gyventojų skaičius. Tačiau mm, E, nesutikčiau, kad 2001-2005 e, metų kelių saugos programa ES e, buvo nesėkminga. Per tą laikotarpį buvo iškelbėta 78 tūkstančiai gyvybių. Tai reiškia, kad buvo išvengta šeimos tragedijų ir skausmų. 2011-2020 metų programoje komisija ir toliau sieks e, per pus sumažinti mirčių skaičių Europos Sąjungoje, e, lyginant su 2010 metais. Siekiant šio tikslo e, reikės ir ES ir valstybių narių didelio pasišventimo, tinkamų planų įgyvendinimo E, reikės e, įgyvendinti visapimančias e, saugos keliuose strategijas, pasiremiant teigiamais pavyzdžiais kitur. Deja, kai kur pažanga nebuvo tokia, kokios tikėtasi, kalbama apie motociklininkų ar žučių žemės ūkio keliuose skaičių. Kai kalbama apie e, kelių eismo e, nelaimingo atsitikimų skaičių, kuriuose nukenčia vaikai, turime pasakyti, kad per pastarąjį dešimtmetį e, pasiekta nemažai, 70 procentų sumažėjo vaikų jaunesnių nei 7 metai mirčių skaičius. Komisija ir toliau stengsis užtikrinti vaikų, kurie yra labai uh, pažeidžiami kelių naudotojai apsaugą. Dabar pirmiausia paklaus ponas Komicagas, paskui ponas Higgins. Papildomi klausimai. Dėkuoju už jūsų atsakymą, ponė komisarė. Bet nepaisant to atsakymą, aš dar kartą noriu e, akcentuoti, kad milijonai e, moksleivių kiekvieną dieną e, vyksta į mokyklą e, mokykliniais autobusais. Tai e, mūsų e, jaunimo žiedas ir aš manyčiau, kad tiems autobusams turi būti taikomi sugriežtinti techniniai reikalavimai, taip pat reikia daug griežčiau tikrinti tų mokyklų autobusų vairuotojų uh, E, profesinės kvalifikacijas. E, komisija turėtų imtis iniciatyvas e, šią linkme. Manau, kad tai būtų labai geras dalykas gerinant viešosios nuomonės požiūrį į tai. Ponas Higgins, dėkoju pirmininkė, aš visiškai nesutinku su komisija, kai jis sako, kad uh, E, reikalai yra patenkinami. Jis pats e, paminėjo 35 tūkstančių žmonių, kurie, kurie žuvo 2009 metais ir tai e, po to, kai buvo įgyvendinta ES strategija. Tai 15 tūkstančių daugiau negu kad komisija siekė. Ar komisaras ką nors e, mano apie tai, ką reikėtų nuveikti nedelsint šiandieną. E, dar du papildomi klausimai. Pirmiausia, ponė Tikau, paskui ponė Harkin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, atsižvelgiant į tai, kad 35 tūkstančiai žmonių žuvo keliuose 2009-aisiais e, reiškia, kad kiekvienais metais e, iš žemėlapio galima išbraukti vieną nedidelį miestą. E, tarp jų yra nemažai dviratininkų vaikų, o tai reiškia, kad turime geriau mokyti vaikus mokykloje, kad kiekvienas jaustųsi geriau parengtas Dėkoju, aš turiu labai konkretų klausimą. Žiūrint e, į mokyklinius autobusus, ar komisija negalėtų numatyti, kad kiekvienoje kėdėje sėdėtų tik vienas vaikas ir kad 15 metų neturintys vaikai būtinai turi būti prisijuose saugos diržais. Ačiū. Dėl autobusų. Yra labai griežtos taisyklės reglamentuočios autobusų saugą, ypač tų autobusų, kurie naudojami kaip mokykliniai autobusai. Negirdėjau jokios kritikos, kad uh, kiltų problemų su mokiniais autobusais dėl jų naudojimo pobūdžio. Aišku, stebime situaciją. Atsakant į paskutinį klausimą, raginsime ir raginame Laikytis griežtai visų taisyklių, kad vaikai važiuotų tinkamai bei būtų prisisegę saugus diržais, bet kalbant apie bendrą situaciją keliuose, tikrai nėra taip, kad mokyklinių autobusų problema yra ypač ryški ir aktuali. Iš kitos pusės, akivaizdu, kad tie 35 tūkstančiai žmonių žūva, kiekviena mirtis yra tragedija. Akivaizdu, kad saugos keliuose veiksmų planas e, žlugo, e, sumažėjo 40 mm, procentų žuvusių kelyje skaičius, o mano gimtinėje e, sumažėjo keturis kartus. Aš šiaip ar taip tendencija yra nebloga. Iki vasaros atostogų mes prieimėme gairias ir veiksmų planą dėl saugos keliuose. Jų tikslas tas pats - per pusę sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių. Yra daug e, priemonių, kurios gali padėti pasiekti tą tikslą, taip pat mokymas ir akivaizdu, kad pažeidžiamiausios grupės dalių mokymas, tai yra mm, pagyvenę žmonės, dviratininkai, motociklininkai ir motociklai yra didžiausia nerima keliantis rytis, ne tik šioje srityje žuvusiųjų skaičius išaugo. Ačiū. Galime pereiti prie 24 klausimo pono Paleckio perteklinis transportas Baltijos jūroje, ponė komisarė, kai būsite pasirengęs. Taip, 24 klausimas. Mano žodžiuose skaičiai kiek kitokie. Tačiau pas, atsakysiu pono Paleckio klausimą, kadangi sparčiai auga ekonomika, jūrų transportas Baltijos jūroje pastaraisiais metais stipriai išaugo, tuo pat metu ES turi vieną iš labiausiai pažengusiųjų jūrinio saugos įstatymų ir jūreivystės paketas 9 metais patvirtintas pagerino transpor, e, jūrinio transporto situaciją. Ten numatomas labai griežtos inspekcijos, lankomi uostai, taip pat ir valstybiniai uostais. Ir ten yra konkrečių nuorodų dėl Baltijos jūros, dėl navigacijos ir dėl griežtų ISAF standartų laikymosi. Komisija kartu su visomis prie Baltijos jūros esančiomis valstybėmis stebi e, situaciją, jūrų, jūrų agentūra teikia papildomą informaciją. Mes aptinkame nuolat ir sparčiai bet kokius teršalus Baltijos jūroje ir tą mums padeda užtikrinti prie Baltijos jūros esančios valstybės, kad taisyklės būtų tinkamai taikomos Baltijos jūroje. Mes bendratarbiaujame aktyviai su Rusijos federacija, ketiname su Rusijos administracija pradėti bandomąjį projektą, kuris stebėtų e, jūrų transportą Baltijos jūroje. Pagal nesenai patvirtintą strategiją ten kalbam apie saugos ir e, saugumo didinimą Baltijos jūroje. O Kalbant apie e, transporto sumažinimą Baltijos jūroje, tikrai labai įdomus pasiūlymas, tačiau bet koks e, transporto ribojimas turi būti labai at, gerai pasvertas, bei nepamirškime jungtinių tautų nuostatų dėl e, jūrų teisės bei kitų svarbių tar, tarptautinių konvencijų šioje srityje. Tarptautinė jūros, jūreivystės organizacija pripažįsta ypatinką uh, E, Baltijos jūros situaciją, siekiame, kad e, būtų mažiau nelaimių jūroje, taip pat ginti e, bio įvairovę jūroje, tačiau nepamirškime, kad jūrų transportas yra pakankamai aplinkai draugiška, E, rušis ir jeigu mažiau būtų e, jūrų transporto Baltijos jūroje, tai reiškia, kad e, daugiau krovinių būtų peržymama kitais keliais ir tokiu būdu išauktų emisijos. Ačiū. Ačiū, ponia Palecki. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Ačiū už detalų ir įtikinantį atsakymą. Malonu, kad paminėjote bendradarbiavimą su Rusija. Manau, kad kai kalbama apie laivų standartus ir aplinkos saugojimo gerinimą, kurios šalis jūs nuomonę pirmauja šioje srityje ir kurios atsilieka? Ačiū. Thank you, Ačiū, prašom komisarė atsakyti. Labai sunku pasakyti, neturiu jokių įrodymų kad viena šalis geresnė už kitą. Apskritai Baltijos jūros šalis visos yra labai, labai jautriai žiūri į aplinkosaugos klausimus ir jūros transporto klausimus. Žinote, kad šiaurės šalis yra inicijavusios ypatingą sprendimą mažinant sieros patekimą į jūrą iš emisijų iš laivų. Aš neturiu jokių duomenų, kad galėčiau išskirti vieną šalį ar kitą. Ačiū. Indeed, Labai ačiū komisarė. Jūs esate komisaras pavyzdi, pavyzdinis komisaras, jūsų atsakymai tikslus, naudingi ir trumpi. Tai yra labai tinkamas ilgesys per klausimų valandą. Dabar perėsime prie klausimų ponui Čiolosui. Ponui Čiolosui bendras atsakymas į 31, 32, 33, 34, ir 35 klausimus. Kai tik e, komisijos narys bus pasirengęs, prašom atsakyti. Donc je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées, qui couvrent euh, la même thématique. Aš pabandysiu atsakyti į penkis e, klausimus tą pačią temą. E, kalbant apie tiesioginės e, išmokas, ES valstybėms narėms atspindi žemės ūkio gamybą ir remiasi tam tikrų kontrolinių istorinių laikotarpių ta tiesioginė pagalba todėl yra skirtinga e, įvairiose valstybėse narėse ir e, skirtingas agrikultūros tipų įvairiose regionuose. E, neseniausiai įstojusios 12 valstybių narių palaipsniui gauna didesnius, didesnės išmokas ir 2013-aisiais e, tos išmokas pasieks 100 procentų. Pa, e, dvi valstybės narės e, - Bulgarija ir Rumunija - yra traktuojamos taip pat ir palaipsniui pradės įgyvendinti tuos mokėjimus e, e, nuo 2007 iki 2016 metų e, pasieks 100 procentų. E, valstybės narės, žinoma, gali prisidėti prie tiesioginių išmokų savo nacionalinėmis subsidijomis, kurios turi labai aiškias ribas, e, kurios yra apibrieštos reglamente ir stojimo sutartyje. 2008-aisiais, e, peržiūrint BŽUP įgyvendinimą, komisija įsipareigojo uh, ištirti galimybę paspartinti tiesioginių išmokų sistemą e, e, ir numatyti skirtingas išmokas e, atskiroms valstybėms narėms. 2013 komisija peržiūros galimas alternatyves tiesioginių išmokų reformas kad būtų galima pasiekti tinkamas pusiausvėros tarp valstybių narių ir uh, E, skirtingų ūkininkų tipų. Tačiau e, vis dar išlieka nemažai klausimų dėl kriterijų ir dėl priemonių, kurios leistų pereiti prie e, labiau subalansuotos paramos. Ir tos tiesioginės paramos pasiskirstimas priklausys nuo to, mm -hmm kaip e, iš dabartinės situacijos galėtume pereiti prie sažingesnio perskirstimo, e, kad galima būtų išvengti didžiulių skirtumų e, ir didžiulės, didžiulio ekonominio poveikio skirtingose regionuose. Bendra žemės ūkio politika ir jos peržiūra išryškino labai stiprių E, problemų ir iššūkių žemės ūkija, tame tarpe ir e, dirbamosios žemės kokybės menkėjimą, e, dirbožėmio eroziją ir kitas. Strategija 2020 taip pat numatoma, tai E, taip pat numatoma siekti tų pačių tikslų, nepaisant to, kad kai ko nepavyko pasiekti iki 2010 metų. E, bendroji žemės ūkio politika šiuo metu remia e, dirbožėmio apsaugą, pasinaudojant tiesioginėmis išmokomis ir taip pat per konkrečias kaimo plėtros priemonės, e, agroaplinkos auginės programas pasiremiant e, sukaupta patirtimi, kad galima būtų geriau valdyti dirbožėmį ir e, išsaugoti organinį dirbožėmio turinį. E, komisija parengė pagrindų direktyvą dėl dirbožėmio apsaugos. E, ten kalbame apie e, dirbožėmio erozijos e, priežastis ir ką reikėtų čia nuveikti. BŽUP taip pat savo paukščių ir buveinių direktyvose numato tam tikras priemonės, kurios gali įtakoti tiesioginių išmokų išmokėjimą ir numato tam tikras sankcijas. Po 2013 metų Komisija suvokė, kad bendroje žemės politikoje iškils didelio masto aplinkosauginiai iššūkiai. Ir komisija ketina daug daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai, kalbant apie BŽUP E, pirma, e, ir e, jos pirmą ir antrąjį ramščius. 2010 m. lapkričio mėnesį pateiksime savo komunikatą Žemės ūkio ministrų tarybai. Ponas Papastangos, ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Nebejoju, jog pripažįstate, kad egzistuoja dideli skirtumai tarp regionų ir valstybių narių dėl žemės ūkio. Mes kalbame apie ūkių dydį, ūkių įvairovę ir apie taip, kokia yra sudėtinga situacija e, skurdesniuose ar jautresniuose regionuose ir sudėtinga aplinkosaukinė situacija. Manyčiau, kad reiktų europinio dokumento, kuris reglamentuotų paramą priklausomai nuo turimos žemės ir tai būtų tam tikra fiksuota išmoka. Ir ar jūs tikite, kad mm, tiesioginė parama būtų diferencijuojama? ponė Lavy. Ponas Lavyje. Ačiū, ponė pirmininkė. E, jūs atsakėte į mano klausimą dėl dirbožėme erozijos, tačiau noriu štai ko pasiterauti. Tuose pačiuose regionuose regime, kad mm, dirbonuoja žemė bei netinkamai valdomi miškai. Ar nemanote, kad reiktų keisti apli, su aplinkos apsauga susijusias išmokas, jų pobūdį bei skirti išmokas e, tuo met, kai padedama saugoti aplinką bei e, imamas įtinkamų e, priemonių iškirsti kelią miškų gaisrams. Ačiū, ponė komisarė, sako ponė Neinski, už tikrai labai išsamų atsakymą. Rumunija ir Bulgarija prisijungiusios kol kas paskutinėmis prie ES gauna tik tai 40 procentų senosiams valstybėms narėms e, gaunamų subsidijų, kaip pavyzdžiui Vokietija ir Prancūzija. Jūs minėjote, kad subsidijos susilyginant vos 16 metais. Tikrai neprimtina situacija šioms šalims. Tai kelia grėsmę šios, šių šalių žemės ūkiui. Ar nemanote, kad reiktų atsižvelgti į šios faktorius bei atitinkamai vertinti situaciją šiuose šalyse? Ačiū. Dabar e, pono Vačiachovskį nėra ir paprašysime e, komisarą atsakyti į papildomus klausimus. Prašom. Alors, e, à la première question, monsieur... Ačiū. Pirmasis klausimas. Pono Papastamkos, iš ties egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių ir tarp regionų ir tarp ūkininkų pačių, tai realybė. Mes nekalbame apie e, fiksuotos išmokas už turimą hektarą, hektarų skaičių šioje kategorijoje. Dabartinė sistema su istoriškai susiformavusiais rodikliais, kokia buvo produkcija prieš 10 ar 15 metų, to norime atsisakyti ieškoma objektyvių kriterijų, bet turime užtikrinti, kad naujieji kriterijai būtų sąžiningi. E, tie, kurie e, pasikeitus sistemai praras e, išmok, dalį išmokų, turi gauti laiko prisitaikyti, taigi reikia pereinamą laikotarpį ir pereinamas laikotarpis turi būti pakeliamas. Pone Lavija, jūs palėtėte labai aktualų klausimą. Kalbate apie antrąjį vystimosi programų ramstį, aplinkos sauginės priemonės. Kalbame apie žemės ūkio ir aplinkos apsaugos priemonės, Tose regionuose, kur e, regime dirbožėme eroziją, bei susiformavus tam tikrai situacijai gali kilti miškų gaisrai. Akivaizdu, kad komisija suvokia situaciją, bei mes atsižvelgsime į tai, vertinant situaciją, bei e, sieksime e, teikti pagalbą užsiberštiems tikslams įgyvendinti. Akivaizdu, kad valstybės narės, e, narės gali pasinaudoti turimais instrumentais pagal antrąjį ramstį. Tai yra tas lankstumas, apie kurį mes kalbame bendraudami su valstybėmis narėmis. Dabar e, klausimas dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Šių šalių stojimo dėrybose buvo susitarta dėl e, tam tikros specialios sistemos, kai išmokos yra didinamos po truputį. Buvo mm, padaryta tie skaičiavimai ir apskaičiuota, kad e, tokios išmokos turi būti, bei nuspręsta, jog 16 metais turi būti suvienodintos subsidijos. Aišku, gal bus įmanoma tą padaryti greičiau, tačiau neaišku, ar tai bus įmanoma biudžetiniu požiūriu, turiuomenį paspartinti šį suvienodimo procesą. Uh, Labai ačiū. Kitas klausimas yra pono Kadenbach, ponios Kadenbach klausimas, numeris 36. Ar turite atsakymą, komisarė? Ponios Kadenbach klausimas 36. Prašom. Komisija supranta, kad sąlygų taikymas valstybės narėse gali būti pagerintas, kaip rašoma auditorų ataskaitoje parengtoje 2008 metais. Tačiau noriu pabrėžti faktą, kad audito rūmų analizė pagrista dviejų metų laikotarpiu po, e, po E, geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų įvedimo. Ir per pirmos, pirmaisiais įgyvendimo metais buvo patikta įvairių iniciatyvų siekiant padėti valstybėms narėms e, laikytis tuos e, reikalavimus. Komisijos parama apėmė korespondenciją, diskusijas įvairiose forumuose, sprendžiant įvairias problemas. Na, o diskusijos apie reglamentą e, vyko valdymo komitete, o techninės diskusijos vyko ekspertų grupėse, e, kur buvo dirbama apie susijęto paramos teikimą. Ir taip pat diskusijos apie kontrolės sistemas vyko specializuotose grupėse. Nuo 2004 metų komisija rengia gairių dokumentus valstybėms narėms, o tai padeda valstybėms narėms pritaikyti savo nacionalinės sistemas. Tolesni komisijos veiksmai yra vykdomi informacijos pagrindų, kurią komisija gauna e, auditų pagrindų. Ir e, pagal tos audito duomenis taikomas finansinės korekcijos, jeigu e, randama tam, tikra, tam tikras pavojus e, e, žemės ūkio lėšoms. Komisija yra įsitikinusi, kad visos šios iniciatyvos leido žymiai pagerinti susitos paramos teikimo sistemos veikimą po to, kai audito rūmai ataskaita buvo paskelbta. Ir aišku, kad pastangos šioje srityse tęsis ir toliau, nes komisija ypatinga dėmesį skiria tam, kad ši sistema veiktų tinkamai. Tai yra svarbi BŽUP dalis. Ačiū. Ačiū. Pona Kadambach, prašom. Ačiū. Dėkui, ponė komisarė, už labai išsamų atsakymą. Turiu trumpą klausimėlį dėl kompleksinio paramos susėjimo ir bioįvairovės, apie tai užsiminėte. Protingas žemės ūkis gali užtikrinti, kad bioįvairovė būtų išsaugoma ir didinama. Aišku, negali vienas žemės ūkio komisaras sukurti tinkamą apliką, kad tai būtų pasiekta. Tačiau ką jūs darysite, kad politiniai lyderiai uh, skatintų vartotojus ir ūkininkus suvokti bei įvairovės svarbą bei e, padėtų ją stiprinti. Taip pat. Ačiū, taip pat leisiu užduoti poniai Maginės papildomą klausimą. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarui už atsakymus. Jeigu yra problemų su dabartinė kompleksinio paramos susijimo sistema, kaip mes e, spręsime galimų tolesnių problemų E, klausimą, e, kurių gali kilti reformuojant BŽUP. E, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Komisarė, prašom. Aš suprantu, kad e, vartotojai, mokesčių mokėtojai, nevyriausybinės organizacijos jautriai reaguoja į šias problemas ir reikalauja. Daug, labai daug reikalauja iš ūkininkų. Aš taip pat manau, kad mes galime steigti ūkininkams priemonių, kaip jie galėtų e, papasakoti žmonėms, pastangų, kokias pastangas jie deda, kaip jie pateikia rinką savo produktus. Pagal laikantis kokybės sistemų e, žemės ūkio produkcijai, mes taip pat sutikėm ūkininkams galimybių geriau informuoti visuomenę apie jų produktus, apie jų dedamas pastangas, įskaitant ir bioįvairovės aspektus, ypač atsižvelgiant į įvairias e, žemės ūkio sistemas, nes per tą įvairovę mes galime taip pat atsižvelgti ir aplinkosaugos, ir bioįvairovės problemas. Parama e, bioįvairovės apsaugai gamybos sistemose, remiant tiesioginės kontaktus tarp e, ūkininkų, vartotojų ir e, visuomenės, užtikrintume, kad ūkininkai geriau galėtų komunikuoti su visuomenė apie tuos produktus, e, kuriuos patikė rinkai ir apie tas sąlygas, kurių turi laikytis. E, taikomos ir kitos priemonės, tai yra e, ryšiai tarp gamybos, žemės ūkio gamybos ir turizmo. Tai yra kitas būdas, kuris leidžia ūkininkams papasakoti žmonėms, ką jie daro, kad išsaugotų landšaftą, išsaugotų savo gyven... dirbamos žemės teritoriją. Manau, kad šitos priemonės kurias sutikė BŽUP ir kurios gali būti sustiprintos ateityje, gali būti ūkininkų naudojamos tam, kad jie geriau galėtų papasakoti apie savo pastangas. Na ir toliau norėčiau atsakyti taip pat į kitą klausimą. Mano nuomonė, taisyklės, kurios yra taikomas aplinkos apsaugai ir ūkininkų veiklai, reikalaujančios atsižvelgti į gerą gamtinių išteklių tvarkymą, tai viskas yra e, susiję kartu su ekonominiais ir socialiniais aspektais. Po lapkričio 17 dienos apie tai kalbėsimės, nes mes nenorime perkelti dėmesį nuo ekonominių ir socialinių aspektų vien tik tai į aplinkosaugą, bet norime įtraukti tą aplinkosauginį mąstymą į, į ūkininkų mąstymą, kad ateitie galėtume kalbėti apie konkurencingą žemės ūkį. Ūkininkas turi būti konkurencingas ir aplinkosaugos prasme, ir ekonominė prasme. Būtent jis turi tvarkyti tinkamai dirbą ir vandenį ir taip toliau. Bet taip pat turi galvoti ir apie socialinius aspektus, apie tai, kad reikia išsaugoti darbo vietas kaime. Mes per BŽUP ne tik konsoliduojame gerą aplinkos išteklių tvarkime, bet norime, kad ūkininkai būtų ir konkurencingi ir atsižvelgtų į socialinius aspektus. Konkrečių pavyzdžių apie tai galėsiu Jums pateikti, kai parengsime savo dokumentą. Labai ačiū. Toliau pereiname prie paskutinio klausimo ponui Čiolosui. Tai yra 37 klausimas, kurį uždavė, uždavė ponas Čiuntis. Kalba eina apie graikės ūkininkų ir žvėjų E, paremimą. Ponas komisarė, žodis jums. metų programa e, Graikijai e, nenumato garantijų fondo mažoms įmonėms ir nebuvo gauta jokių prašymų pakeisti tas programas, kad būtų galima e, e, tokią paramą numatyti. Nebuvo pateikta komisijai ir atitinkamam generaliniam direktoratui. Reikalas tas, kad valstybės narės pačios turi siūlyti e, kaimo plėtros e, priemonės atitinkamai su kaimo plėtros taisyklėmis. E, 2005 m. 1698 reglamentas numato, kad kaimo plėtros programos gali būti peržiūrėtos, jeigu to nori valstybės narės. Po to, kai priežiūros komitetas nacionalinėje valstybėje uždega tam žalę šviesą ir kai tam pritarė komisija. Kalbant apie Graikijos žuninkystės sektorių, tai e, nacionalinės institucijos e, informavo komisiją, kad juos ketina įvesti naują finansinę priemonę. Pagal uh, Graikijos atstovus ši finansinė priemonė bus finansuojama pagal finansinį režimą, kuris jau egzistuoja, jis mums pažįstamas. Graikai norėtų panaudoti veiksmų programą e, šiai priemoniai kofinansuoti nuo 2007 ir 2013 metų numatytomis lėšomis. Komisija teigiamai e, sureagavo į tokias priemonės įsteigimą e, su sąlyga, kad tos veiksmų e, programos pagrindinės nuostatas atitiktų 489 metų reglamento atitinkamus straipsnis. E, komisija ketina prisidėti 30-35 milijonais eurų. E, taip pat bus stebima, e, kas galės pasinaudoti šiuo fondu. Graikijos valdžia dabar baigia parengti veiksmų planą, kuriame bus aiškiai išdėsita, kaip ši priemonė turės funkcionuoti. Komisija tikisi kad e, ši priemonė bus pradėta taikyti iki šių metų pabaigos. Ponas Čiauntis, papildomas klausimas. Dėkoju, e, ponė komisarė, atsakymas buvo labai išsamus ir e, labai už tai jums dėkoju. Tačiau norėčiau pasakyti, kad Graikijos vyriausybė pateikė labai specifinį pasiūlymą. Ir jeigu ta priemonė pradės veikti nuo 2010 metų pabaigos, tai viskas e, priklauso nuo to, ar Graikijos vyriausybė pateikė prašymą finansuoti ją laiku. Na, čia norėčiau paaiškinti. E, šioje problemoje du aspektai. E, E, vienas yra susijęs su e, žemdirbystė ir mažais ūkiais, o kitas su e, žuvininkystės sektoriumi. Aš turiu pasakyti, kad Graikijos valdžia neprašė, kad šita priemonė galėtų būti taikoma smulkiems ūkininkams, bet kai kalbam apie žuvininkystę, jie tokį prašymą pateikė. Ir e, tada e, to prašymo pasiekmi ta, kad tokią priemonę galima bus pradėti e, taikyti nuo 2010 metų pabaigos, e, kai dėl e, paramos smulkiems ūkininkams, tai negaliu jums atsakyti. Žinoma, Graikijos valdžia turi teisę e, tokių prašymų pateikti, bet mes kol kas jų nesame gavę. Dabar pradėsime e, svarstyti klausimus e, skirtus poniai Damanakiai. Mums reikia baigti e, 20.30, 20 valandų 20, 20 minučių. Todėl, kai ponė Damanakė bus pasirengusi, suteiksiu jai žodį, nedelsiant. Thank you. Thank you, President. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Ekvaltūra Europos Sąjungoje yra labai svarbi. Mes čia tai yra tvarios plėtros vienas iš svarbiausių aspektų. Aišku, akvaltūra akvakultūra turi būti geriau suvokta ir jos nauda geriau įvertinta. E, komisijos gairės bus parengtas dėl akvakultūros, ten bus nubrėžtos e, užduotis viešajam sektoriui, taip, taigi pirmiausia skatinti akvakultūros sektoriaus e, konkurencingumą, užtikrinti šios sektoriaus tvarumą bei pagerinti valdymą. Komunikate E, komisija nustato priemonės, kurių turimtis viso lygio viešasis sektorius, kad padėtų susidėroti su sektoriaus patiriamais sunkumais. Jeigu mes norime kalbėti apie tvarę akvakultūrą Europoje, saugę žuvininkystę, tai turime e, aktyviau panagrinėti maisto saugos ir gyvūnų saugos dokumentus. Mes siekime užtikrinti aukštų, aukštus e, akvakultūros maisto saugos standartus, ypač dėl žuvų ir moliuskų. Taip pat teikiama kasmetinė parama, kad e, tinkamai vyktų koordinacinis nacionalinių laboratorijų darbas ES ir komisija gautų reikalingą mokslinę informaciją. Taip pat komisija labai atidžiai seka situaciją dėl mm, e, austrių, kurių mirtingumo lygis pastaraisiais metais nepaprastai išaugo ir aiškinasi, kodėlgi taip nutiko. Kalbant apie bendrą akvakultūros strategiją Europos Sąjungai, komisija norėtų priminti birželio mėnesio šių metų diskusijas plenarinėje sesijoje pagal Gudulaner pranešimą. Komisija džiaugiasi parlamento parama dėl tvarios akvakultūros plėtros ir dėmesio šiam, šiam klausimui. Akivaizdu, kad akvakultūrą reikia remti per bendrą žuvininkystės politiką, bei šis sektorius turi apimti reformuotą žuvininkystės politiką. Esame įsitikinę, kad sektorius turi veikti efektyviau, pakeisti savo vidinę sąrangą, norime sustiprinti e, gamintojus bei tarp šakinės ir sektoriaus dalyvius, kad uh, būtų galima jiems užtikrinti didesnės pajamas iš pardavimų ir ženklinimo. Ačiū dabar žodis ponui Keli. Prašom, ačiū ponė pirmininkė, dėkui ponė komisarė už išsamų atsakymą. Čia norėčiau pridurti, kad naujausi e, tyrimai Airijoje rodo, kad ž žuvis buvo netinkamai paženklintos, žmonės valgė vieną žuvį, bet iš tikrųjų įsivaizdavo, kad valgo visiškai kitą. Ir mane domina, ką artimiausių metų būtų galima čia padaryti, kadangi mano šaliai e, žuvininkistės sektorius labai mm, aktualus, norėčiau sužinoti atsakymą. Ponas Galer, prašom, ačiū. Tikrai džiaugiuosi, kad ponė Damanakė savo atsakymę pabrėžė akvaltų, akvakultūros svarbą naujoje žuvininkystės politikoje. Tiesiog norėčiau pažymėti, ponė komisarė, jog egzistuoja milžiniškos e, galimybės šioje srityje kurti naujas darbo vietas, vystyti tvarų žemės ūkį, ypač tose regionuose, kur nedarbos labai didelis. Manau, kad komisija e, gali imtis lyderės vaidmens bei e, paaiškinti valstybėms narėms, pateikti savo pasiūlymus. Aišku, mums reikia galvoti apie aukštos kokybės maisto produktus, tačiau turim akvakultūros klausimas būtų sprendžiamas bendrai kiekviena valstybė narė, o ne išdalintas atskiriems departamentams. Komisarė, prašom. Ačiū, tikrai čia galimybės didelės, ponia Haleri. Galime sukurti daug darbo vietų, būtent dėl to ketiname e, žuvininkistės politikos reformoje turėti atskirą skyrių dėl akvakultūros ir užtikrinti šią sektorių atskirą e, finansavimo eilutę. Tai nepaprastai svarbu. Norėčiau e, pranešti ponui Kelį, jog žinome apie šias problemas, akivaizdu, kad e, tenka dar daug ką daryti, užtikrinant e, produktų atsekamumą. Būtent dėl to mūsų planuojamoje reformoje skiriamas ypatingas dėmesys ženklinimui. Mes norime užtikrinti lygias konkurencinės sąlygas visame pasaulyje tarp mūsų gamintojų ir kitų šalių gamintojų, ypač dėl tų produktų, kuriuos mes vėliau turime importuoti. Ačiū. Toliau. 41 klausimas, kurį pateikė ponas Cukalas apie Europos žvankystės fondo išteklių panaudojimą. Komisarė, prašom atsakyti. Noriu padėkėti ponui Cukalui už klausimą, nes tai yra labai svarbi problema. Turiu pasakyti labai aiškiai ir atvirai, kad e, žuvinkistės fondo panaudojimas dar nepasiekė e, to tinkamo greičio. Mes nesame patenkinti. E, patvirtinti tarpiniai mokėjimai sudaro 5 procentus visų paskirtų lėšų, tačiau duomenys, kuriuos gauname neseniai iš valstybių narių, per metinės ataskaitas rodo, kad iki 2009 metų pabaigos 18,2 procentų visų skirtų lėšų buvo skirtos konkretiems projektams. Tai šiek tiek jau padrasina. Svarbu yra tai, kad tie skaičiai apima ne tik premijas pagal e, pirmąją ašį, bet ir kitas ašis, tik ketvirtoji ašis. E, tvari plėtra žuvininkystės regionams atsilieka dėl ilgo gyvenimo laiko tarp e, kuriant partnerystės. Šios situacijos priežastis apima visų pirma vėlyvą fondo reglamento patvirtinimą, antrą vėlavusi operacinių veiklos programų patvirtinimą. Kartais veiklos program, programos buvo patvirtintos 2008 m. antroje pusėje. Trečia, problemos kuriant valdymo ir kontrolės sistemas, tvirti, kurių patvirtinimas yra iš anksnė sąlyga, kad būtų galima prašyti išmokų iš komisijos. Na ir ketvirta, ekonominės ir finansinės krizės poveikis žankystės sektoriai. Šiuo metu kol kas per anksti pasakyti, ar žankystės fondo, fondas pasiekė savo tikslų. Daugiau informacijos bus turima, kai bus vykdoma tarpinė tarpinis vertinimas 2011 metais. Taip pat sunku kol kas pasakyti, kokia yra geriausia praktika, nes valstybės narės kol kas turi labai skirtingą lėšų kiekį ir tos lėšos buvo paskirstos labai skirtingai, o tai dar paveikė panaudojimo dydžiui. Pavyzdžiui, pirmoji ašis, e, laivyno adaptacija, ja lengva, šios lėšas lengva panaudoti, o kitas ne. Generalinių direktorių susitikime, kurį suorganizavo pirmininkaujantį Belgiją rugsėjo mėnesį, siekiant panaudojimo lėšas spręsti būtent e, prieigos prie kapitalos problemas, komisija rekomendavo tam tikras finansinės ir inžinerijos e, technikas ar metodus kitais metais žunkystės fondo komitetas E, svarstys e, galimybės panaudoti šias priemonės. Na, o dėl 7-13 metų e, programos vykdymo tai jį vėluoja. Iki rugsėjo 15 dienos tikrosios išmokos, faktinės išmokos sudarė tik tai 5 milijonus 600 tūkstančių eurų. Tai reiškia 2 visų fondo lėšų procentus. Tai yra labai nedaug. Tokia nepatenkinama situacija kyla dėl, daugiausia dėl problemų susijusių su e, valdymo ir kontrolės sistemų kūrimu ir dėl vėlavimų pradedant svarbiausias priemonės pagal veiksmų programas. Finansinė krizė taip pat yra atsakinga už kai kurios vėlavimus, ypač e, kai kalbame apie priemonę susijusią su antra ašimi. Komisija kol kas rengia metinę ataskaitą apie fondo lėšų panaudojimą 9 metais. Ten bus pateikta daugiau informacijos susijusios su klausimu, kur, kurį pateikė parlamento narys. Ačiū, komisarė. Turime du papildomus klausimus, panas Cukalas ir po to panas Kelis. Pana Cukalas, prašom. Ευχαριστώ που την κυρία Επίτροπο για την πλήρη απάντησή της. Ačiū už, išsa, už išsamų atsakymą, ponė komisijos narė, kalbėjote apie prastą ekonominę situaciją ir apie tai, kad galbūt ne visiškai yra panaudojama tai, kas galima būtų panaudoti pagal fondo nuostatus E, mes žinome, kad yra tam tikrų nuostatų, kurios uždraudžia tam e, tikrą e, žvejybos įrangą. Ar įgyvendant juos, ta, įgyvendant tas nuostatas, neatsitiks taip, kad nemažai žmonių praras darbo vietas, o galbūt galima būtų pratesti tam tikrų išimčių naudojimą, kad galima būtų užtikrinti tvarų E, tvarę žvejybą. E, Panas Keli. Dėkuoju. E, klausimą aš klausiu apie valstybės narės, kurios gali pasitarnauti kaip geriausios praktikos ir blogiausios praktikos atstovės. Ar jūs nenorite čia atsakyti, ar galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl yra tam toks didelis skirtumas tarp geriausių ir blogiausių? Pirmininkas, dėkoju, e, įspėsiu visus, kad e, šis atsakymas bus paskutinis, nes baigėsi jau tam skirtas laikas. Na, atsakant pirmiausia, ponai Keli, norėčiau pasakyti, kad apskritai tos šalys, kurios turi geresnės kontrolės ir uh, priežiūros sistemas ir kurios turi geresnės priemonės e, kontroliuoti e, geriau ir pasinaudoja e, fondo lėšomis. Ir taip pat turiu pasakyti, kad viduržėmio jūros šalis pietų Europos šalis susiduria su didesnėmis problemomis, tame tarpe konkrečiai ir Graikija. Todėl mes turime e, aktyviau e, dirbti, siekdami geresnio lėšų įsisavinimo. Todėl turime e, supaprastinti įsisavinimo taisyklės ir Europos žuvininkistės fondo reformoje mes turime numatyti atitinkamas priemonės. E, grįžtant prie pana Cukalas klausimo, Turiu pasakyti, kad mes e, nusprendėme, kad reikia įgyvendinti Viduržymė jūros regiono reglamentą. Šį reglamentą turime įgyvendinti nuo birželio. E, Kelių atgal nėra, nes jeigu pradėsime tą reglamentą keisti, tai du ar tris metus dirbsime be kontrolės ir e, tinkamo laikymosi sistemų. Aš esu įspėjusi Graikijos valdžios atstovus ir paaiškinau jiems, kad jie privalo šį reglamentą įgyvendinti nedelsint. Tai reiškia, kad visas uh, uh, numatytos priemonės, e, kuriuose kalbama apie specialią žvejybos įrangą, kuri yra labai labai sunki, kad tos nuostatos turi būti įgyvendinamos. Mes taip pat e, pažvelgsime į galimybės, e, kaip galima būtų finansuoti e, tokių žvejybos priemonių netekimo kompensavimą. Tai pasakytina apie įvairias žvejybos priemonės. E, Visą tai turėtų suteikti jiems galimybę e, įsigyti geresnę žvejybos įrangą ir padaryti taip, kad ji būtų naudojama selektyviau. Labai dėkoju komisijos nariai, dėkoju visiems. E, klausimų komisijai valanda baigta. Kitiems bus atsakyta raštu. Posėdis baigtas. Iki 9 valandos pertrauka.